Goede, goedemiddag iedereen. Uh... Labą dieną. Visiems biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetų nariams. Turime valandą laiko aptarti labai svarbų dokumentą kuris darosi vis sudėtingesnis. Turime du pranešėjus, poną Rivelinį ir poną Greslę. Pateikta beveik 500 pakeitimų, tai reiškia labai daug darbo pranešėjams. Šiam posėdžiui pirmininkausiu aš kaip mūsų komiteto vicepirmininkas. Kaip žinote, ponas Demagistris išrinktas Neapolio meru, tad turi naujų pareigų. Mūsų kolega Kalfinis yra čia taip pat. Jis atstovauja biudžeto komitetą. Taigi, pirmiausia, siūlau suteikti žodį pranešėjams. Ir Išklausysime kolegų reakcijos. Po to paprašysime pono Paradį iš komisijos sureaguoti. Kuris iš pranešėjų norėtų pradėti? Ponas Rivelinis. Ačiū pirmininkė. Žinoma, aš kalbėsiu apie finansų reglamentą ir turėčiau iš karto pasakyti, kad be 220 pakeitimų pateiktų prie mūsų pranešimo pateikta dar papildomai 260 pakeitimų. Reikalas labai sudėtingas, pakeitimai apima įvairius aspektus. Na, o pranešimu siekime patobulinti dabartinį finansinį reglamentą. Tarptų patobulinimų e, visų pirma yra daugiametė finansinė programa ir jos teisinis pagrindas. Ateityje tai bus finansinis, e, tai bus e, reglamento pagrindų dirbamas darbas. Na, ir Be to dar bus tarp institucinis susitarimas. Taip pat E vyriausybės principo įvedimas, principo dėl šilės einančių metų įvedimas, taigi sumos atitinkančios įsipareigojimus konkrečiais metais. E, bus e, perkeliami kitus metus, tai yra neišleistos sumos bus perkeliamos. Taip pat e, įvedamos maržos daugiametinėje finansinėje programoje. Kovos su sukčiavimo sistemos įkūrimas siekiant apsaugoti dabartinės sistemos kaštų ir išlaidų naudingumą. Priegos prie duomenų numatymas įvedant labai aiškę sistemą, tai yra 300 pakeitimas. Be to mes patikslinome bendro valdymo atsakomybę, valstybių narių atsakomybę. Ypač tai, kad valstybės narės turi elgtis tokiu būdu, kad jos apsaugotų ES finansinius interesus, e, taikydamos ex ante ir ex post kontrolę. Be to gali būti dar ir daugiau patobulinimų. Tačiau mes esame įstikinę, kad ateinantis keli mėnesiai nebus lengvi ir, aišku, ilgai užtruks darybos su taryba, ypač dėl 56 straipsnio skirto akreditavimo sistemai, dėl priemokų padalymo, e, mokėjimų sustabdymo. Na ir prieš baigdamas savo pasisakymą ir suteikdamas žodį poniai Greslė, aš norėčiau pateikti tokį patikslinimą. Aš pastebėjau, kad keli kolegos yra pateikę pakeitimų 29 straipsniui, kuriame siekiame eliminuoti toleruotinos klaidos riziką. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į šį straipsnį. Mes pranešėjai stengiamės pagerinti komisijos pasiūlymą, kuris sutapatino toleruotinos klaidos riziką su e, tuo, kada e, lėšos priimtinos ekspost. Tačiau mūsų pasiūlymas, remiantis auditorumų pasiūlymų, įveda naują koncepciją e, tos toleruotinos klaidos rizikos. Tai yra, jį nustatymą ne tik valstybei nariai, bet ir fondui ir tai tampa valdymo priemonė. Nu, pagaliau norėčiau paraginti jūs pasvarsyti apie tai, kad tokios priemonės įvedimas nepakeičia 2 procentų ribos, kuri taikoma auditorumų metodikoje. Jeigu įvedame tolėtonos klaidos riziką, tai parlamentas ir taryba taip pat turėtų nustatyti, kad bet koks viršėjimas turėtų, ne, būtų nepriimtinas. Anksčiau esame patvirtinę komisijos biudžeto įvykdymą tose sektoriuose, kur klaidos lygis buvo didesnis negu 5 e, procentai. Ir jeigu mūsų pakeitimas bus patvirtintas, tai tokie dalykai ateityje nebepasikartos. Na ir pagaliau, e, aš taip pat patekiau pakeitimą žodžiu kuris galėtų padėti išspręsti kitų institucijų biudžeto patvirtinimo klausimą. Ir kaip pranešėjas noriu pasidalyti dviejopą patirtimį. Aš norėjau pateikti tvarų problemos sprendimą. Aš manau, kad sekretariatas jau išdalino tekstus, aš paskaitysiu. 156 straipsnis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros patvirtinimo grafikas. Europos parlamentas gavęs tarybos rekomendaciją, kvalifikuoto daugumą, iki balandžio 15 dienos metų N plus 2 patvirtins biudžeto įvykdymą e, biudžeto N metams Europos komisijai, kitoms sąjungos institucijoms ir įstaigoms paminėtoms 196 straipsnėje. Kitos e, organizacijos atsakingos už e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, tai toks biudžeto įvykdymo patvirtinimas bus vykdomas pagal numatytus teisės aktus. Ačiū uždėmės ir toliau perdu žodį kolegijai. Ja, Labai ačiū. Kaip matote, šis klausimas visiems atrodo svarbus, bet niekas nenori jo spręsti. Todėl aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie yra pasirengę e, mūsų išklausyti ir e, e, leido mums parengti naujus darbinius dokumentus, kurie yra išdėstamos pataisos, kritika komisija ir panašiai. Pirmiausia, noriu padėkoti sekretoriatui Sekretariatas jau e, sutvarkė pakeitimus ir dabar akivaizdu, kurie finansų reglamentų straipsniai turėtų būti keičiami, kurie ne. E, mes štai čia turim tokią schemą. E, visiems jums prieš akis ji išdalinta, pažvelkite ją. Taip atrodo mokslinio tyrimų pagrindų programa dabar. Ir e, Pagal šią schemą viskas e, atsispindi. Studiją atliko Deloitte e, ir čia yra trijų e, mokslinių pagrindų programai išleidžiamų lėšų atspindys. Štai čia toje lentelėje, dėja vertėjai tos lentelės neturi, tai mums sunku matyti, apie ką kalbama. E, Šioje lentelėje e, matome, kad auga biurokratija ir e, matome, kad įgyvendinant taisyklės išaugo e, vis daugiau reguliavimo lygis. Štai čia atkreipkite dėmesį į šį visą šią krūvą dokumentų. Visi reglamentai čia surašyti. Deleguotieji aktai. 278 įvairūs straipsniai. O mums pavyko viską suvesti į 20 lapų. Taigi tuos 20 lapų mes išskyrėme iš tos krūvos deleguotojų aktų. Ta, e, tą didžiąją krūvą daro komisija, o mes tą mažesnį pluoštą parengėm. Ir galite dabar aiškiai matyti, kas įrašyta reglamente. Galėsim išvengti tos katastrofos, kuri būtų kitaip galbūt iškilusi dėl per didelės mm, reglamentavimo naštos. Kad nėra nustatyta taisyklių, tai žemutiniai sluoksniai susikuria savo taisyklės įgyvendinimo taisyklės, deleguoti aktai, finansų reglamentas, šitas pluoštas dokumentų, o paskui turim dalyvavimo taisyklės ir čia tampa aiškiau, kaip e, galima dalyvauti ES Euratomo programuose. Specializuotosios programos E, mokslinio tyrimų pagrindų programoje e, išsiskiria. Štai toje schemoje galite jas matyti. Specifikuotosiams programams yra sukurtos atskiros taisyklės, kad būtų aišku, kaip jas naudoti. Bendrosios taisyklės čia nėrašytos, specializuotos taisyklės taip pat nėra įrašytos ir kai deramasi dėl sutarties yra parengti uh, tokie pagrindų susitarimai tarp komisijos ir naudos gavėjų. Ir tie susitarimai dažniausiai būna skirti atskiroms specialioms programoms. Paskui pagal tas specialiasis programas yra kuriamos darbo programos. Ir čia ta apačioje esanti maža, mažoji G reiškia dar 20 gairių Šešiuose komisijos generaliniuose direktoratuose yra e, tvarkomi pagrindiniai e, fondai susijęs su mokslinio tyrimų pagrindų programa. Ir turbūt e, tų, jų tvarkomų dokumentų pluoštas yra e, toksai, gal šiek tiek mažesnis, bet visus šiuos teisės aktus e, naudos gavėjas turi pritaikyti, visų jų turi laikytis. Mes nusprendėme, kad ta krūva turėtų būti sumažinta ir mes dabar 20 straipsnių išskiriame, 20 puslapių išskiriame. Taigi pabandėme išskirti pagrindinius dalykus. Pavyzdžiui, indėliai natūra, e, negražinamos paskolos, finansinės korekcijos. Visą tai bandėme e, išskirti, rasti kvintesenciją E, sukūrėme specializuotus teisės aktus, slaptai tikėdamėsi, kad pagaliau tą piramidę, kurią matote prieš akis, bus galima sugriauti. Sumažėjo reglamentų skaičius. Ir kartais atrodo, kad tie reglamentai viens kitam prieštarauja. Reikia žmonių, kurie galėtų suprasti, kaip tos prieštaravimus pašalinti, kad jie suprastų, kur yra klaidos nes iš tiesų tų prieštaravimų reikia vengti. Kyla klausimas, kaip galime apskaičiuoti e, vienodai personalo išlaidas. Palaikėme ryšį su visokiomis asociacijomis ir naudos gavėjais ir bandėme rasti tą bendrą formulę. Labai stengiamės, tarėmės su uh, visais, su visomis suinteresuotumės pusėms, kad išsiaiškintume, kas kaip veikia. Su komisija taip pat norėjom padirbėti ir bandėme išsiaiškinti, kaip ką galima padaryti. Taisyklių suderinimas reiškia, kad tas mano pavaizduota piramidė turi būti sugriauta ir mes kitų, kitais būdais turime siekti geresnių rezultatų. Reikia vengti tų nereikalingų interpretacijų. Klausimų kyla daugybė. Komisija supranta, kad tai yra biurokratiška, bet turbūt e, e, daugiau biurokratizmo, negu mes pats esame sukūrę, yra neįmanoma turėti. Ir mes stengiamės susiaurinti tų reikalavimų mastus. Manom, kad tai yra geriausias būdas. Ieškome labai taikaus sprendimo. Aš esu tikra, kad mes sėkmingai tą padarysim. Ir aš galiu komisiją patikinti, kad mes nesistengėme priboti jos įgaliojimų. Stengiamės tik tai sumažinti interpretacijas. Nes iš tiesų norime, kad būtų sukurtas iš tiesų naudingas procesas, gal, toksai pasiteisinantis procesas. Taigi su sekretorietu labai daug dirbome, dėkoju Polsenui ir kitiems kolegoms, ponui Bruks. Ieškome galimybių rasti kompromisą. Ir jeigu pažiūrėtumėt, e, ką sekretoriatas padarė su visa eile pakeitimų, tai pamatysit, kad 56 pakeitimai buvo suvesti į bendrą valdymą, 70 įvairiausių pakeitimų buvo susijusių su bendru valdymu. Ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę mes pasieksim ir čia kompromisinį pasiūlymą. Noriu su visais apie tai pasikalbėti, nes arba mums reikia priimti visus pakeitimus, arba e, ieškoti vieno bendro kompromiso. Nesgi kolegos, mes norime, kad viduje būtų sukurta sklandi funkcionuojanti sistema, procedūra. Nenorim, kad atsirastų kažkokia tai painiava, kurioje neaišku, kas ką turi daryti. Taip niekas negalės veikti. Stengiamės būti racionalus ir vadovautis blaivių protų. E, taryba e, susitarusi dėl kriterijų valstybėms narėms, ko gero, dar pateiks pakeitimų. Kolega Zankščiau klausė, kiek 56 e, straipsnio variantų yra. Aš galiu pasakyti, kad kol kas e, kito būdo, kaip tik ieškoti kompromisų, nėra. Todėl norėčiau paprašyti visų atsispirti komisijos lobizmui. Mes turim dėrėtis dėl savo pozicijos su taryba ir užtikrinti, kad taryba e, elgtųsi taip, kaip kalba. Taryba pati pirmiausia turi suvokti, ko ji nori. Nacionalinės valstybės skelbia įvairiausius pareiškimus, bet jeigu mes kažką turime pasiekti, tai pirmiausia turime uh, kažkokių konkrečių pasiūlymų teikti ant stalo. Reikia iškios dėrybų pozicijos. Man visiškai suprantama, kad šis argumentas dėl didėjančios biurokratijos uh, yra e, tarsi uh, komisijos e, atmetamas. Aš jaučiuosi žaista, kai kažkas taip elgės ir taip šneka. Mesgi stengiamės sumažinti e, tą biurokratinę sistemą. Tuos procesus stebime ištisus metus ir dedame visas pastangas, kad e, viskas supaprastėtų. Ketvirtadienį nusintėm laišką kolegoms, kuriame prašėme, kad būtų pagalvota apie taisyklių suderinimą. Šiandien yra sukurtas naujas darbo dokumentas – Atsižvelgiame į komisijos ir tarybos kritiką, išaiškiname, kas kaip yra ir e, galiu tik pasakyti, kad darbas dar nesibaigė. Todėl norėčiau, kad parlamentas laikytųsi vieningos pozicijos. Parlamento pozicija turi būti labai aiškiai suformuluota, įskaitant ir Lisabonoje sutartyje aptartus klausimus, turime pagalvoti apie tai, kokias naujas taisyklės mes galim sukurti ir ką turime palikti komisijai. Norėčiau, kad jūs aiškiai suprastumėte, jog jeigu to nepasieksim dabar, tai per artimiausius 20 metų nieko negalėsim padaryti. Jeigu tą klausimą pleisim dabar, prireiks labai daug laiko, kad mes pasivytume. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju pranešėjams. Pone Greslė. Mes žinome, kad e, taryboje nemėgėjai dirba, tai yra profesionalai, su kuriais e, nėra taip paprasta. Ir bandau dabar pasižiūrėti, kiek turime laiko. Apie pusvalandį turime likę diskusijai. Ponas Paradysis taverna, sveiki atvykę. Taigi, kas nori pasisakyti diskusijose? O po to gal kas nors nori paprieštarauti pranešėjams. Janas Mulderis. Ar bus dar norinčių pasakyti šiose diskusijose? Ponas Odydar. Janas Mulderis pirmasis. Ačiū, pirmininkė. Šį pradėjau žvelgti į tuos pakeitimus, juos skaityti ir net galva apsvaigo nuo, nuo, nuo tų mastų. Man patinka tas jūsų simbolizmas ir tas skirtingas svoris, skirtingų pasiūlymų skirtingas svoris. Tačiau man baisu, kad įžengėme į gan sudėtingą situaciją. Ir aš manau, kad pranešėjai turi pasirūpinti, kad būtų žengiama kuo galima greičiau prieki ir kuo greičiau parengtų kompromisus. Nes e, peržvelgus pakeitimus, visi rizikos faktoriai, visi kiti elementai, aš manau, kad ponia Greslė puikiai e, juos pristatė, o dėl kitų pasiūlymų aš manau, kad būtų labai gerai, kad dar prieš peržvelgiant pavienius pakeitimus, kad pranešėjai išanalizuotų kompromisus, pateiktų, pasiūlytų kompromisus. Ir aš labai norėčiau išklausyti ir komisijos pastabų, ką jie apie tai mano. Ar galima toliau taip e, dirbti, tęsti darbą ar ne. Tiesiog norėčiau sužinoti, kaip, ką mano komisija, ar tai yra apskritai įmanoma. Kalbėjote apie deleguotosius aktus, nuolatos girdžiu tą terminą deleguoti į aktai. Ir jūs teigiate, kad jeigu nieko nepadarysime dabar, dar reiks laukti 20 metų. Na, aš nemanau, kad tai yra tiesa. Reglamentą galima nuolatos pakoreguoti laikui bėgant. Bet man įdomiausia išgirsti, ką mano komisija. Daug nuomonių yra dėl finansinio reglamento peržiūros. Ir kodėl ši konkreti peržiūra yra pats pati svarbiausia ir pati aktualiausia galimybė. Galbūt po trijų metų mes lygiai taip pat galime pakoreguoti finansinį reglamentą, jeigu matome, kad įsivėlė klaidų ar netikslumų. Aišku, pranešėjų darbas yra puikus ir aš dabar labai laukiu kompromisų ir noriu išgirsti komisijos nuomonės. Ačiū, Janai Mulderiui. Ponas Kalfin, Odi, ar būtų dar norinčiųjų? Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dviem klausimais. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus, kurie atliko sudėtingą ir reikalingą darbą. Pakomentuosiu dvi temas. Dvi temas. Aš pasiūliau keletą pakeitimų dėl biudžeto įvykdymo termino. Pasiūliau štai ką kad būtų galima biudžeto vykdymo procedūrą užbaigti po to, tais metais po to, kai E, po to, kai baigėsi tie einamieji metai. Ir man atrodo, kad tai būtų logiška. Ypatingai pasikalbėjęs su suinteresuotais asmenėmis, Europos komisija, auditorumų nariais, susidariau įspūdį, kad, na, kyla nemažai techninių problemų dėl dabartinės sistemos. Taigi aš norėčiau pranešėjams pasakyti, uh, kad aš esu pasirengęs atsimti visus pakeitimus, jeigu bus įtraukta mintis, kad būtų galima parengti tam tikrą studiją su tokiu konkrečiu tikslu, e, tikslu, kurį būtų galima gyvendinti per kitą reglamento peržiūrą, tuomet, kai jau bus išsiaiškinta, su kokiamis problemomis yra susidūrėma, su kokiais sunkumais yra susidūrėma Taigi svarbu, kad būtų įkurta tokia darbo grupė, kuri būtent e, pabandytų panalizuoti situaciją. Ir dar viena mintis, ponė pirmininkė, daug dirbome su kitais e, parlamentarais, pramonės komiteto kolegomis. Ir labai svarbu, kad kompromise būtų atsižvelgiama į pramonės e, komiteto parengtą nuomonę. Ačiū. Ponas Kalfinas. Ar būtų dar norinčiųjų? Ne? Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau trumpai pakomentuoti du klausimus. Pirmiausia, norėčiau irgi padėkoti pranešėjams už naujus dokumentus, kurie iškesni, įskaitant, šį, įskaitant ir šį dokumentą dėl dažnai užduodamų klausimų. Uh, Na ir aš norėčiau dėl vieno iš jų išsakyti pastabą. Dabar vietoj įgyvendinimo taisyklių turėsime deleguotusius aktus. Ir aš norėčiau pabrėžti ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad deleguotojų aktų procedūra yra susijusi ir su parlamentu, ir su taryba. Priešingai nei įgyvendinimo taisyklių atveju tai reiškia, kad tie sprendimai, kuriuos turės priimti komisija, jie bus priimami tik tuo met, jeigu tyliai tam pritarė parlamentas arba jeigu parlamentas kažką norės pasakyti, tuomet bus galima e, į tą procedūrą jam įsitraukti. Taigi tas pats paprastas faktas, kad e, naudojami yra deleguotieji aktai, didina parlamento galės. Na, aišku, galime pakalbėti apie tai, kokios gyvenimo taisyklės turėtų būti perkeltos į finansinį reglamentą, kurios ne. Aišku, tai irgi turėsime atsižvelgti. Įgyvendinimo taisyklės dabar nėra vien tik tai komisijos kompetencijos klausimas. Konsultuojamas yra ir su taryba, ir su parlamentu. Taip pat procedūra yra, jūs teigiate, sudėtinga, bet ji nėra jau tokia sudėtinga. Yra du variantai keturių-trijų savaičių galimybė tarybai ir parlamentui sureaguoti. Taigi aš nemanau, kad esant deleguotisiems aktams atsiras papildomų sunkumų priimant techninius sprendimus. Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su tais straipsniais, kuriuose kalbama apie finansinės priemonės. Vėlgi šiame dokumente dėl dažnai užduodamų klausimų. Jūs kalbate apie tai, kad reikalinga, jog parlamentas būtų informuojamas ex ante, kai kalba eina apie riziką naudojant finansinės priemonės. Vėlgi, čia vienas pavyzdžių, kur reikia labai atidžiai pamastyti, ką tai reikštų, nes parlamentas galėtų būti informuojamas, bet kas po to? Juk parlamentas neturėtų būti ta institucija, kuri priima sprendimus dėl rizikos vertinimo. Netgi jeigu mes esame informuojami tuo atveju, kas po to. Tiesiog vienas pavyzdžių rodančių, kad mums reikalinga informacija parlamente, kuria būtų galima pasinaudoti imantis veiksmų, o ne tik tai tiesiog turėti tą ex ante informaciją, jos turėjimo labui. Dėl analizės, ekspost vertinimo ir panašiai, aišku, mes pritarėme tam, kad turime būti informuojami, bet eksante reiškia, kad gausime informacijos ir galiausiai galėt, turime gal, turėti galimybę sureaguoti dar prieš panaudojant finansinės priemonės. Tokiu atveju tai būtų prasminga. Tai čia vat vienas pavyzdžių, bet yra matyti ir kitų, e, kodėl procedūra e, gali tapti sudėtingesnė. Ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Diskusijose ne? Tuomet komisijos atstovus kviečiu. Tavern, paradį. Prašau. Ar būtų pastabų iš jūsų pusės? Merci, monsieur le président. Paradį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti parlamentarų. Uh, Ir manau, kad esminis čia klausimas, sureaguodamas tai, ką sakė ponia Greslė, aišku, yra deleguotojų aktų klausimas. Deleguotieji aktai yra vykdymo struktūra, pritaikius naują procedūrą, tai yra numatyta Europos funkcionavimo sutartyje. Na ir paprastai tai yra komisijos sprendimas, tačiau e, rimtai pasikonsultavus su parlamentu ir taryba. aš teigiau, kad kalbant apie vykdymą ir tai, ką galima būtų perkelti į finansinį reglamentą, tai yra nedidelis paketas. Ir norėčiau pasakyti, kad šiuo klausimu mes labai daug dirbome su ponia Greslė ir faktiškai mes pranešėjams pasiūlėme tam tikras veikiančias vykdymo priemonės, kurias būtų galima perkelti į e, finansinį reglamentą. Ir turėčiau pasakyti, kad kai kurie straipsniai, dėl kurių dar yra e, kalbamasi, tačiau dėl tų straipsnių mes pritarėme tam, kad jie būtų sumažinti ir perkelti į finansinį reglamentą, o ne į įgyvendinimo aktus. Taip pat pagrindinis tikslas, aišku, numatyti esminius dalykus finansinėme reglamente, o deleguotosiuose aktuose numatyti papildomas priemonės, tokias, tokius patikslinimus. Na ir atsakydamas į pono Mulderio pastabas, jo pastaba dėl to, ar taip jau yra sudėtinga keisti finansinį reglamentą, jį peržiūrėti, ne. Iš principo tai yra teisėkuros aktas ir yra taikoma bendros sprendimo prieimimo procedūra. Tai reiškia, kad aišku, tai nėra pats lengviausias procesas. Deleguotojo akto, procedūro, deleguotojo akto pakeitimas, pakoregavimas, aišku, yra lengvesnė procedūra per bendrojo sprendimo, proce, bendrojo sprendimo prieimimo procedūrą, aišku, gali tas procesas užtrukti, pirmasis svarstymas, antrasis svarstymas ir taip toliau. Tačiau tai užtrunka be jokios abejonės kažkiek laiko. Na ir visgi tą procedūrą galima pritaikyti, jeigu susiklosto atitinkamos aplinkybės. Ir taip pat sureaguojant tai, ką sakė ponė Greslė, kad deleguotosiuose aktuose reikia įgyvendinimo modalumus išsaugoti, nes jie yra lankstesni. Aš norėčiau daryti nuorodą į galimus pakeitimus susijusius su ekonominėmis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, nekilnojamo turto situacija. Pranešėjai irgi apie tai kalba. Uh, kartu su ponu e, Bulmanu. Kalba eina apie 5 milijonus. Aišku, laikui bėgant situacija gali keistis ir priklausomai nuo nekilnojamo turto kainų, aš manau, kad e, pakoreguoti situaciją būtų galima gan greitai, pakoreguoti teisės aktus. Taigi, kalbant apie deleguotusius aktus, aišku, tai yra svarbi svarbus klausimas, tačiau mes turime nemažai priemonių, kurios yra numatytos pranešėjų pasiūlyme. Priemonių, kurios mano, mūsų manimų pažeidžia sutartį dėl ko, sutarties nuostatas dėl komisijos iniciatyvos teisės. 210, 14, 219 pakeitimai. Ten yra bandoma įvesti iš dalies dalinę teisėkuros procedūrą dėl deleguotojų aktų ir, ir tai yra įvardyjama kaip bendro supratimo procedūra, kur e, pasirašo parlamento, tarybos ir komisijos pirmininkai. 213 pakeitimas mūsų manimų prieštarauja deleguotojų aktų nuostatoms. Mes norėtumėme laikytis 290 straipsnio, kur kalba eina apie bendrojo supratimo procedūrą. Ir tai neprieštarautų sutarties nuostatoms. Tačiau, aišku, bendradarbiavimas su pranešėjais arba kitais e, parlamento atstovais, dirbančiais deleguotojų aktų srityje, bus labai aktuolus, bus labai uh, aktyvus ir tai vat, mes taip ir suprantame tą bendrojo supratimo procedūrą. Ir tai neprieštarautų Lisabonos sutarties e, e, straipsniams, nuostatoms dėl komisijos iniciatyvos teisės. Taigi tiek norėčiau pasakyti apie deleguotusius aktus. Dabar dėl 506 straipsnio. Pone Greslė kalbėjo apie tai, kad e, čia yra nemažai nuostatų ir sudėtingų sprendimų, būtent kaip suformuluoti tą 506 straipsnį straipsnį. Turiu pasakyti, kad šį rytą e, dalyvavau regi, e, regionų komiteto posėdyje ir ten aš išvelgiau šiokį tokį kompromisą, kuris buvo suformuluotas, kuris yra plačiai primtinas regionų reikalų komitetui. Tai būtų puikiai dėrybinė pozicija Europos parlamentui e, valstybių narių atžvilgių, valstybių narių, kurios nenori ilgai laukti komisijos pasiūlymo šio klausimu ir nenori atsisakyti atsakomybę šioje srityje. Na ir dar vieną dalyką, kurį norėčiau, dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti dėl pasiūlymo. Būtent kalbant apie komisijos įgaliojimus kontroliuoti valstybių narių sistemas. visuomet yra problemų dėl shall ir may e, žodelių. Ten teigiama, kad valstybės narės shall yra naudojamas e, modalinis veiksmažodis. Taigi, shall būtent mūsų manimo nėra produktyvus e, žodis. Jeigu komisija turės patikslinti valstybių narių sistemas, dėl to, kad valstybės narės to reikalauja, tuomet valstybės narės gali numatyti pakankamai tikslę ir veiksmingą sistemą. Ir tuomet komisija tą sistemą turėtų pakoreguoti, patikslinti. Štai tokia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Na ir per pro programinį laikotarpį mes pamatėme, kad jeigu norime sistemiškai vertinti sistemą, dar prieš įdėgiant ją valstybėje narėje, atsiranda rizika, kad bus atidėti mokėjimai iš struktūrinių fondų fondų. Ir dėl to mums tinkamesnis yra žodelis mei 213 e, pakeitime straipsnėje. Atsiprašau, 506 straipsnėje. Čia yra atitinkamai 213 pakeitimas. Taigi, jeigu leisite, kadangi laiko dar šiek tiek turime, norėčiau kelias pastabas bendro pobūdžio išsakyti. Uh, dėl to, ką minėjo kai kurie parlamentarai. Mes manome, kad tam tikrais atvejais pranešėjai gali sugražinti iki šakinių teisės aktų lygmens tam, tikras, tam tikrus reikalavimus e, susijusius su biudžeto vykdymu. Pavyzdžiui, 608 pakeitimas, kur kalbama apie asmenį arba organizaciją, kuri gali deleguoti biudžeto vykdymo dalį. 505 straipsnėje ir apie tai kalbėjo irgi ponia Greslė, numatyta, kad komisija dar iš anksto turi numatyti tikslus, kurių siekia, e, kokius, taip pat rezultatus, kurių pasiekė, vykdymo metodą ir kitus dalykus, kurie jau yra apibriešti baziniuose teisės aktuose. Tam, kad galėtų įvertinti tai, kas įvyko per programinį laikotarpį. Mes manome, kad tai yra perdėm sudėtinga ir tai yra susijęs su finansavimo sprendimu. Sprendimu, kuris yra priimamas konsultuojantis su parlamentu ir taryba ir kuriame yra pateikiama ta pati informacija, tačiau tai nėra te, baziniai teisės aktai. Tai yra šakiniai pagal sektorius e, susiję sprendimai dėl biudžeto įvykdymo. Dabar 306 pakeitime yra tie elementai traukti, tačiau yra numatyti ir papildomi elementai. Taigi dėl to mums kyla problemų dėl to 608 pakeitimo. Ir taip pat dėl 167 pakeitimo, kur kalbama finansinės priemonės. Čia vėlgi yra numatyta daug iš ankstinių dalykų ir mes manome, kad dėl to mums gali tekti labai, tek, Dėl to mes galime sudaryti su sunkumais prisitaikant prie susiklošiusių aplinkybių ir reaguojant į susiklošiusias aplinkybės. Taip pat 424 e, pakeitime vėlgi yra pribojamos mūsų biudžeto vykdymo galimybės. Ir dar norėčiau trumpai pasisakyti dėl pakeitimo, kur kalbama apie pervedimus. Kalba, tai yra 22 straipsnis, vėlgi komisijai čia šiek tiek yra sudėtinga dėl, dėl čia numatytų nuostatų. Būtent prieš programinio, prieš, prieš programinį biudžetą buvo administracinis biudžetas. Ir buvo atsižvelgiama į mūsų administracinę autonomiją. Tačiau dabar viskas daroma pagal generalinį direktoratą. Ir aišku, yra čia ir pozityvių dalykų šiame pakeitime, tačiau vis tiek mes tikėjomė, tikėjomės e, šiek tiek kitokių nuostatų. Na ir dar vienas svarbus aspektas yra mokėjimų kreditų. Mes bandėme išsiaiškinti, kaip būtų galima geriausiai vykdyti biudžetą, jeigu vykdymo problemos e, kyla dėl to, kad mokėjimo kreditą galima būtų panaudoti geriau kitoje srityje. Na ir norėčiau pasakyti, kad čia 268 66 pakeitime yra bandoma kalbėti apie tokius pervedimus, jeigu biudžeto institucija to nepadarytų per tris savaitės. Dėl nekilnojamo turto suprantame, kad reikalinga parlamento kontrolė šioje srityje, kuri jau iš, faktiškai egzistuoja dabartinėme reglamente. Taip pat teigiame su pasitenkinimu, kad, kad parlamentas patvirtina pasiūlymą finansuoti e, pastatus, nekilnojamą turtą iš e, einamųjų metų, tačiau yra daug etapų sutarties pasirašymas. Ir darbų ir, ir atliekami darbai. Mes manome, kad procedūra šiek tiek yra per, per sudėtinga ir norėtume, kad pakeitimas būtų šiek tiek e, kitoks, tokiu būdu mūsų uždavinys palengvėtų. Na ir dar vienas dalykas, kuris mano manimu yra svarbus, būtent jeigu komisijos pasiūlymas dėl nuomos, pastatų nuomos sumažintų kaštus, sumažintų biudžeto išlaidas arba būtų neutralus tas sprendimas, tuomet biudžeto institucija negalėtų iš principo reikalauti dar prieš sutarties pasirašymą tam tikrų dalykų, nes iš principo kaštai neišauga arba jie sumažėja. Na, tiesa, kad tam tikrais atvejais egzistuoja atsiskaitimo reikalavimas, kuris, aišku, yra pagristas 48 pakeitimas 34 straipsniui. Svarbu, kad būtų parengiama ataskaita pagal atliekamus veiksmus, operacijas ir vis, visi, visos deleguotos institucijos turi būti paminimos tos, kurios egzistuoja 55 straipsnėje Tai būtų ir agentūros žinybos, vykdančiosios agentūros, decentralizuotos agentūros. Ir čia, man atrodo, apie tai jau kalbėjau, norėtų, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų ataskaitos apie paprastasias agentūras, jos, jos yra 55 puslapių, jeigu mes jas įtrauksime dar visas kitas operacijas. Tuomet tos ataskaitos bus tūkstančio puslapių. Taigi jūs dar įsivaizduokite, kiek laiko jums reikės tokias ataskaitas, e, su tokiamis ataskaitomis susipažinti, kiek laiko reikės mums e, joms parengti. Taigi, ponė pirmininkė, tiek dėkoju, kad e, suteikite man žodį. Meta Virna. Dank uh, u, voorzitter. Je, je serai beaucoup plus bref que, que... Aš kalbėsiu kur kas trumpiau negu mano kolega. Uh, bet aš ir pasakyti žymiai mažiau galiu. Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš sveikinu pono Odį sažiningumą ir drąsą. Kalbėkime tiesiai šviesiai. Aš puikiai suprantu politinius interesus, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų priimtas prieš e, kitų metų biudžeto patvirtinimą. Bet e, iš esmės, kaip biudžeto vykdymo patvirtinimas yra pagrystas audito rūmo pat, e, ataskaita. Mes turim suvokti, kad reikia rasti tokį darbo su audito rūmais būdą, kuris leistų kuo anksčiau atlikti auditą. Bet pirmiausia, e, svarbu, e, kad e, terminai gali būti sutrumpinami pagrindžiant veiklos ataskaitomis. Būtina, kad auditorumai e, savo ataskaitas e, priimtų biudžeto įgyvendinimo metais. Jeigu kalendorius turi būti sutrumpintas, jeigu tvarkaraštis turi būti sutrumpintas, tai uh, auditas turi būti kur kas labiau reprezentatyvus ir uh, darbas turi būti atliekamas kur kas kokybiškiau. Taigi, kai mes kalbame apie greitesnį darbą, mes turim nepamiršti, kad pirmiausia reikia išsikelti aiškius tikslus. Ir ponas Audy vadovaujasi e, racionalumu. Jis supranta, kad pačios institucijos, pirmiausia komisija ir audito rūmai, turi rasti kitus darbo metodus, kurie tenkintų e, š, visus tikslus procedūrinius, kuriuos mes išskelmėm. Dabar dar norėčiau atkreipti dėmesį į tą lentelę, kurią ponė Greslė pristatė. Aš žinau, kad tokie e, tyrimai buvo atlikti visai neseniai, bet kągi e, tai iš tiesų parodo, galiu pasakyti, kad e, žinant, kokie įsipareigojimai ir įgyvendinimo reikalavimai yra keliami, turime suprasti, kad šie dalykai yra susiję tik su nedidelė dalimi dokumentų. Dauguma jų yra e, šakiniai reglamentai. Tačiau ne visuomet e, kokobų ir parlamento kokobų turi e, e, tokius patikslus kaip Europos komisijos institucijos. Paradyjų. Labai ačiū. Pone Paradį, jūs įkvėpėte poną Halmairį pasisakyti, jis nori kažką pasakyti. Nelabai buvo gera mintis man įgelti, nes aš galiu įgelti atgal. Pastatų politika, kurią taiko komisija, prieš 2-3 metus nebuvo skaidri ir diskusijose su komisija vienas jų atstovų pareiškė nuomonę, kad e, kai dėl finansinių klausimų komisija nebūtinai turi jaustis įpareigota kažką daryti. Jeigu kalbėsime apie pastatus, tai čia yra 600 milijonų Komisija sako, kad jeigu tuos pinigus nebūtinai reikia įtraukti. Aš paprašiau pastatų sąrašo, pastatų, kurie, kurių biudžetas nėra tvirtinamas. Ir čia suma susidarė 14 milijonų. Mes Mes kaip parlamentas norime, kad būtų visos, visi apibrieštis aiškios ir aš dabar kalbėsiu apie tris pakeitimus. Jeigu paprašau informacijos trimis dalimis, tai nereiškia, kad tvirtinimo procedūra būti vykdoma tris kartus. Kartais parlamentas sako per sukastus dantis taip išleista tiek milijonų, dėl tiek susidarėjome ir negalime pateikti jokios nuomonės. Todėl mano nuomonė reiškia, kad mes norime kaip parlamentas gauti informaciją apie projektą, kad galėtume pateikti nuomonę. Ar tai būtų kritiška ar pozityvi nuomonė. Tai nebūtinai turi reikšti didžiulę procedūrą. Ta galima padaryti be didelės biurokratijos. Tačiau svarbiausia, kad duomenys, kurie pateikiami, būtų patikimi ir ne per vėlai, nes vėliau pamatome, kad skirtumas susidaro milijoninis. Pasirodo, kad buvo kažkokių klaidų Antra, komisija parašė, kad mes bandome kištis į smulkės detalės. Taip nėra. Aš nesu iš institucijos, kuri užsima ekspost kontrolę. Mes norime žinoti, kam pinigai išleisti. Jeigu pinigai išleisti, tai pavyzdžiui, jeigu dėl pažeidimų pinigai pat yra e, padėti į rezervus dėl kažkokių pažeidimų, tai ekspos kontrolės nebūtina daryti. Visas detalės reikia žinoti iš anksto ir po to mes galėtume pateikti, pateikti nuomonę. Jeigu, pavyzdžiui, pasirašus sustarimą, praėjus dviem metams sutartys yra kritikuojama, o sutartis yra 36 metų, tai ką aš likusius 28 metus negaliu nieko daryti. Tai nėra visiškai protinga. Anksčiau sakėme, kad pastatų dalyje mes galime leisti kreditą skaidrumo labui, galima naudoti tarpininkų paslaugas, nes kad vienu kartu vis, už viską negalime sumokėti ir mes sakėme, kad viską, reikia, viską panašaus reikia užbaigti. Pateikiau aiškių pavyzdžių, mums reikia, kad pastatai būtų finansuojami aiškiai, skaidriai. Ir manau, kad čia Aš e, panalizavau nacionalinius teisės aktus įvairiose šalise ir niekur nieko panašaus nemačiau. Žinoma, galima numatyti fiksuotą laikotarpį, jeigu norėsite, bet jeigu numatysime kreditus, tai reikia aiškiai numatyti, per kokį laikotarpį juos reikia gražinti. Ir aš noriu, kad po to komisija atėjusi sakytų, kad išbraukime šį iš ankstinio finansavimo e, sąlygą. Mes norime, kad viskas būtų aišku, būtų skaidru, kaip e, finansuosime pastatus. O trečiasis žingsnis yra labai skubus. Turiu keletą metų pranešėjos patirtį ir aš pastebėjau, kad pranešimai yra įgyvendinami, o ekspost kontrolėje pasirodo, kad išleista, išleista daugiau pinigų, negu iš pradžių buvo pranešta na, projekto pradžioje. Ir tuomet tai trečiasis žingsnis, kuomet komisija turi pateikti ataskaitą, kiek iš tikrųjų pastatas kainavo. Tai yra trečiasis žingsnis. Ir man atrodo, kad jis turi įvykti po to, kai įvykdytas pastato projektas. Daugelėje valstybių narių tokie reglamentai egzistuoja. Na, o mes čia parlamente bandome numatyti skaidrumo priemonės, ko praeitie nebuvo, todėl tai yra labai svarbu. Ir mano prašymas būtų, kad kolegos rimtai žvelgtų į mūsų pasiūlymus. Kolegos iš daugelio politinių frakcijų sakė, kad trūksta skaidrumo, trūksta aiškumo e, pastatų politikoje. Man tai atrodo labai rimta, nes kalbame apie milijonus eurų. Taigi reikia galvoti apie skaidrumą ir tvarkingą finansavimą. Ačiū, ponia Halmaro. Atrodo, kad turime baigti diskusiją. Nu, noriu suteikti žodį pranešėjams, trumpai sureaguoti. Ir po to turėsime išsivaikščioti, nes bus balsavimai. Čia dar nėra diskusijos pabaiga, prašom trumpai sureaguoti. Pane Greslė. Labai ačiū už šią diskusiją. Pone Holmaier labai puikiai suformulavo savo mintį. Čia turbūt reikėtų išsikelti klausimą, ar mes Europos parlamente e, vadovavomės parlamentinės demokratijos principais. Panašu, kad ne. E, biudžete, biudžetą priimant, parlamentas turi teisių. Pirmą kartą mes veikime pagal Lisabono sutartį, bendras sprendimų priimimo procedūra taikoma. Ponas Mulderis klausė, ar dabar arba niekada, arba dabar arba niekada, jis sakė, mes tai pasielgsime. Lisabono sutarties 190 straipsnėje sakoma, kad e, pagrindinės nuostatos e, turi išplaukti iš e, reglamento. Mes prie komisijos pasiūlymų dar 20 papildomų pritenkėme. Galiu padėkoti kolegoms, kad jie tai priminė. Paprastai komisija e, stengiasi mm, labiau derintis prie mūsų. Šiuo atveju taip nebuvo. Komisija pateikė 12 pasiūlymų, mes pateikėme 8 pasiūlymus. Aš galiu dėrėti su taryba dabar iki pat galo, bet iškyla klausimas dėl procedūros kaip iš tiesų deleguoti į aktai bus valdomi. Ar mes juos visus priimsime, ar mes juos visus atmesime. Mes e, pasiūlėme savo procedūrą deleguotėsiams aktams ir tai išvengtų, leistų išvengti konfliktų Jeigu tų konfliktų nėra, tai taisyklių jokių jiems reguliuoti ir nereikia. O kaip bus, jeigu tų konfliktų iškils, jeigu penkis kartus kažkas bus atmesta ir paskui penkis kartus bus reikalama iš naujo priimti? Mes bandėme priimti metodik, metodą, kurį komisija atmetė. Siekime taikaus sprendimo. Ir dabar matome, kad mūsų pozicija yra labai silpna dėl deleguotųjų aktų. Taigi jūs, gal, gal, sakoma, tarsi arba mes juos priimam, arba atmetam. Aš parlamente jau septynerius metus dirbu ir pastebėjau, kad labai retai, kada parlamentas viską atmeta. De facto mūsų teisinė pozicija yra labai silpna, nors de jūrė gal ir kitaip atrodo. Taigi, deleguotojo atveju mūsų teisinė pozicija yra labai silpna. Taigi, būkim E, atviri. Jeigu nepriimsim tų 20 pasiūlymų, tai e, mes neselgsim ne, taip, kaip reikalauja Lisabono sutartis. Mes turim patys nuspręsti, kaip elgsime su tuo paketu. Aš manau, kad būtų išmintingiau mums e, stengtis išlaikyti įtakos. Dėl finansinių priemonių, instrumentų mes stengiamės labai racionaliai išspręsti rizikos ir atsakomybės klausimus susijusius su finansų priemonėmis. Jeigu kiekvienais metais nuo 10 iki 15 procentų biudžetų yra išleidžiama per finansinės priemonės ir kažkas vis tik būna ne taip, tai reikia ieškoti tų problemų sprendimų. Aš turiu savo rinkėjams paaiškinti grįžusi namo, kodėl e, nepa, nematomos klaidos, kodėl nemastimi pažeidimai. Todėl e, e, reikėtų taikyti tam tikrus saugiklius, kad išvengtume rizikos. Dar vienas dalykas. ITRE AFET ir REGI, regi komitetų nuomonės e, vertos dėmesio. ITRE ir REGI komitetai nekelia jokių problemų, bet AFETas tai iškėlė tam tikrų sunkumų. Ten tarsi sakoma, kad politikams reikėtų premijas paskirti už tai, kad jie pasiūlo daugiau pakeitimų, bet atrodo, kad čia esmė nesuprasta. Jeigu komisija prašo, kad išorės veiksmų tarnyba būtų kas būtų deramai finansuojama taip, kaip siūlo AFET komitetas, tai e, aš negaliu su tuo sutikti. Kartais kyla klausimas, ar mes iš tikrųjų tiek blogai dirbame, kad net negalim susitarti dėl esmės. Kodėl tos taisyklės reikalingos ir kodėl jų reikia laikytis. Norėčiau paprašyti visų kolegų užtikrinti, e, kad mes turėtume progą pasisakyti. Man atrodo, kad AFET pakeitimai yra gana pavojingi, todėl būtų labai gerai, jeigu mes prieš balsavimą dar apie tai pakalbėtumėm. Ponas Rivelinį, paskutinis pasisakymas. Poco da aggiungere eh, dopo. Nelabai daug ką turiu papildyti po viso to, ką pasakė ponia Greslė. Viena asmeninė pastaba kai salėje klausome visų pusių, visų norinčių išspręsti problemas, tai mes visi pasisakome už biurokratijos mažinimą, kiek tai įmanoma, už didesnį aiškumą, daugiau kontrolės. Tačiau po to, kai mums su pana Greslė tenka dirbti išėjus už salės, visi ketinimai, kurie buvo išreikšti salėje, kažkur taip kažkur šiol pasikeičia. Man atrodo, ponas Audi labai teisingai viską pasakė. Čia yra istorinis atvejis. Visų pirma, dėl Lisabono sutarties, o antra priežastis yra, tai jeigu leisite pasakyti taip, tai yra mūsų kolegijos Greslė pasiryžimas ir sugebėjimai. Ji dirba puikiai ir stengiasi supaprastinti tuos didžiulius e, dokumentų skaičius. Na ir pagaliau. Čia svarbus ir parlamento autoritetas. Turime užtikrinti, kad e, parlamentą gerbtų e, komisija ir taryba, kaip sakė kolegė Greslė. Mūsų darbas turi būti e, pateiktas žmonėms, kurie mus išrinko. Žmonės mus pasintė čia į parlamentą ir mes turime būti jiems atskaitingi. Ačiū kolega Rivelinį. Ar ko pirmininkas norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tuomet baigiu šį posėdį. Kitas šio klausimas šiam klausimui skirtas bus 13 Liepos tuo pat metu. Taigi, toliau tęsime posėdį 15 minučių po 4. Tai yra toliau tęsis biudžeto kontrolės komiteto posėdis. Uh, the next point is council discharge. Council discharge. Kitas klausimas bus uh, tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ah,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 Goed, uh, welkom collega's. Laat ons uh, verder gaan met ons. Eh, sveiki kolegos, tęsėme biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Dar turime du klausimus. Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ką atsisakėme padaryti. Dabar turime apsispręsti, kaip elgtis toliau. Ir kitas klausimas Olaf reforma. Čia bus e, pranešėja ponė Greslė. Ponas Revelinis neturi daug laiko, kadangi jis turi eiti į trialogo susitikimą žvininkystės komitete. Taigi, pirmiausia, suteikiu žodį ponui Rivelinį. Papasakote, kokia yra situacija. su koordinatoriais po to dar e, sustiksime, ponas Rivilinis atvyks ir atvyks valstybės sekretorė Beksi. Taigi, ponia Rivelinį, prašom. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, bet netrukus turėsiu išeiti į trialogo posėdį. Taigi, turėsiu išeiti tiesiog po savo įžanginės kalbos, tačiau grįšiu dar į diskusiją su šešėliniais pranešėjais. Mūsų šiandieniniai diskusijai norėčiau priminti, kokia yra situacija su taryba, kad galėtume apsispręsti, kaip elgtis toliau. Pateikus klausimyną tarybai 2010 m. gruodžio 14 d. ir pateikus e, pranešimo projektą vasario mėnesį gavome iš tarybos generalinio sekretoriaus laišką dėl 9 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Jis buvo nusiustas biudžeto kontrolės e, komiteto pirmininkui. Buvo pateikti dokumentai, tai yra 9 metų biudžeto, biudžetas su E, turtu ir įsipareigojimais. Toks dokumentas buvo pateiktas pirmą kartą. Antra buvo pateiktas finansinės veiklos, finansinės veiklos ataskaita, tai yra viešas dokumentas, kuris jau buvo paskelbtas internete. Trečia, vidaus audito dėl 2009 metų biudžeto e, rezumė. O kai finansinės veiklos dokumento, tai jis jau buvo prieinamas anksčiau. Dėl atsakymų į klausimyną, tai tokių atsakymų negavo. Kovo antrą dieną šių metų Korepero posėdėje buvo patvirtintas sustarimo memorandumas, kuris būtų naujas pagrindas santykiams tarp tarybos ir parlamento dėl biudžeto įvykdymo procedūros. Ir nepaisant to memorandumo, kurį būtų galima laikyti žingsnių į priekį, palyginti su ankstesniais tarybos pasiūlymais, nes e, biudžeto patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo procedūra atsiejama nuo e, biudžeto normalios procedūros. Taryba nori abipusiškumo. Ir kovo mėnesį koordinatoriai e, pažymėjo, kad tokie dokumentai gauti ir e, nutarė, kad arba pasiūlytame susitarime arba kitose dokumentuose nebuvo nieko, kas pateisintų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kit, kitame posėdėje buvo patvirtinta ta pati nuomonė, kovo 22 dieną komitetas patvirtino pranešimą, kurio buvo atidėtas biudžeto vykdymos patvirtinimas. Generalinis sekretorius, parlamento generalinis sekretorius ir tarybos sekretorius apsikeitė laiškais. Parlamentas siūlė įvairias išeitis Tačiau taryba paskelbė, kad ji e, norėtų eiti į sudėtingiausių kelių. Tai yra dėrėtis dėl tarp institucinio sustarimo. Parlamentas e, sutarė svarstyti tokią galimybę, bet tik tada, kai 9 metų e, meto biudžeto procedūra bus pabaigta. Ir taip įvyko kovo 31 dieną šiemet ir šių metų gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje tarybos e, vicepirmininkas pakvietė parlamentą paskirti darybininkų komandą, siekiant išspręsti biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimą. Balsavimas plenarinėje sesijoje nusprendė e, priimti mūsų komiteto pasiūlymą atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir patvirtino atitinkamą rezoliuciją. Biudžeto kontrolės komiteto koordinatoriai birželio mėnesį atsižvelgė į plenarinio sesijos balsavimo rezultatą ir nusprendė paprašyti tarybos pirmininką atvykti į parlamentą apskeisti nuomonėmis. Tuo tarpu e, tarybos pirmininkas parašė pirmininkui Buzekui laišką apie diskusijas plenarinėje sesijoje ir pasiūlė, kad pradėti darybas tarp dviejų institucijų dėl e, biudžeto rengimo ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. E, patvirtinant, kad jeigu nebus vėlesnio sustarimo, tuomet taryba laikys, kad biudžetas patvirtintas pagal starties 3.19 straipsnį. Taigi, norėjau painformuoti kolegas, kas yra įvykęs. Tačiau norėčiau taip pat padaryti techninę išvadą. Aš manau, kad taryba, taip pat kaip ir kitos institucijos, turi būti finansiškai atskaitinga už tas viešas lėšas, kurios yra jai skirtos. Taip pat kaip ir kitos institucijos. Be to, aš manau, kad taryba turi atsakyti į parlamento klausimus. E, parlamento šio komiteto klausimus. Todėl aš manau, kad turime, turime galvoti apie tos klausimus, kurie patikėme klausimynę dėl reikalų susijusių su taryba teisinė, o ne politinė prasme. Tarybos pateikti argumentai netinka, nes jie sako, kad komisijos biudžeto patvirtinimas reiškia ir kitų e, institucijų biudžeto patvirtinimą. Man atrodo, tokia pažodiška interpretacija yra abejotina. Pagal teisinę doktriną e, galima laikytis ir e, bendro supratimo požiūrio. Taigi, iš esmės, biudžeto vykdymo patvirtinimo tikslas yra tai, kad bet kokios išlaidos turi būti patvirtintos piliečių atstovų. Tai yra demokratiškai išrinkto parlamento. Taip pat noriu Jums priminti, kad finansinis reglamentas susijęs su išorės veiksmų tarnyba, e, patvirtintas mažiau negu prieš metus, ir pamenu, kad kartu su ponia Greslė mes sakėme, kad išorės veiksmų tarnyba, nepaisant to, kad yra kvazi institucija, turi e, būti jos biudžetas patvirtintas. Tai kaip kvazi institucijos biudžetas turi būti tvirtinamas, jo įvykdymas e, parlamente, o tarybos e, ne. Taigi, baigdamas, noriu pasakyti, kad mes turime rasti sutarimą, kuris gerbtų parlamento prerogatyvas ir tuo pat metu būtų priimtinas tarybai. Jame parlamentas turėtų būti pripažintas kaip biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija. Aš nekalbėsiu apie finansinio reglamento aspektus, tačiau būtų, aišku, pirmiausia įdomu išgirsti apie tai, ką apie tai mano taryba. Ačiū. Dėkuoju pranešėjui už išsamų paaiškinimą, kuriame atsispindėjo visi elementai. Ar yra norinčių pasisakyti? Ar yra turinčių klausimų ar pasiūlymų? Ar palaukime, kol įvyks diskusijos su ponu Beksi? Ponas Odį nori pasakyti. Taip, ponė pirmininkė. Aš išklausiau pranešėjo pristatymo ir norėčiau pakartoti štai ką. Labai svarbi teisinė studija, kad galėtume išsiaiškinti, kokios yra parlamento teisės šiuo klausimu. Aš jau kovojau dėl šio pasiūlymo ir anksčiau ir siūliau įtraukti į kokobų darbo tvarkę šį klausimą, nes na, tokia teisinė analizė yra reikalinga ir apgailestauju, kad kalbantys su taryba, kurie sako, jūs turite teisės arba jūs neturite teisės, lygina save su išorės veiksmų tarnyba, aš apgailestauju, kad dėl to, kad neišsprendžiame tų svarbių iššūkių, kurie mums tenka, kai yra bandoma naudotis ir bendrijos, ir tarp vyriausybinių metodų, ir sudėti, situacija dar labiau apsunkinama dėl to, kad e, valstybių vyriausybių vadovai pasitelkia bendrijos instrumentus ir nėra aišku, kas vykdo politinę kontrolę šiuo atveju. Na ir piliečiai visose demokratinėse sistemose įgalioja parlamentą kontroliuoti vykdomąją valdžią. Vykdomoji valdžia Europos, Europos komisija ir vyriausybės. Na ir jeigu mes neišsiaiškinsime, kas kontroliuoja ką, tuomet įžengsime į konfliktų zoną su nacionaliniais parlamentais. Na ir šioje situacijoje aš matau, kad pirmasis dokumentas, kuris yra susijęs su finansinio stabilumo mechanizmu, 7 milijardai eurų, tai yra tarp vyriausybinis metodas. Ir kas konkrečiai kontroliuos tuos fondus? kalba eina apie euro zoną ir čia parlamentinės dimensijos, parlamentinės kontrolės dimensijos nėra ir Europos parlamentas yra supranacionalinis elementas. Ar ir kaip, koks yra santykis su nacionaliniais parlamentais? Ir jeigu vyriausybių valstybių vadovai 7 milijardus eurų laikys be parlamentinės kontrolės, man atrodo, tai yra tikrai pavojinga. Ir aš manau, kad e, tarybos atžvilgių štai ir reiktų pateikti dėrybose tokį aspektą. Aš manau, kad reikalinga politinė kontrolė, Ir aišku, tas kontrolės zonas reikia išsiaiškinti, kad būtų aišku, kas ką kontroliuoja. Ir nenorėčiau, kad mes Europos parlamente viršintumėme savo įgaliojimus, nes tokiu atveju mes prisišauksime nacionalinių parlamentų reakcijos. Ačiū, ponai Odį. Ar būtų dar norinčių sureaguoti? Na, visiškai suprantu jūsų argumentus ir sekretariato atstovai teigia, kad galimybių čia yra tokią studiją atlikti, tokią teisinę analizę atlikti, bet reikia apie tai pasi, pasikalbėti ir su koordinatoriais. Taigi, aš atsižvelgiu jūsų siūlymą ir tai aptarsime koordinatorių posėdėje ir galbūt jūsų uh, irgi koordinatorius dalyvaus, tiesiog įtrauksime į koordinatorių posėdžio darbo tvarkę šį pasiūlymą. Puiku, ar yra dar pastabų? Ne. Kągi, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Aišku, diskusijos dar nesibaigė, diskusijas pratesime vėliau, kai atvyks valstybės sekretorius ponas Beksi. Dabar dar vienas darbo tvarkės punktas iki koordinatorių posėdžio yra ponios Greslė klausimas, bet jos kol kas nėra. Jie yra pranešėję šio klausimu. Ar kas nors galbūt galėtų ją surasti ir pakviesti į posėdį? Ir dar aš norėčiau pasveikinti Olafo atstovą poną Keslę. Labai malonu Jūs matyti. Pana Keslerį. Galbūt, e, ponė Kesleri, jūs norėtumėte ateiti ir šalia manęs atsisėsti. Hello. Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Grissler er is. Het heeft uh, weinig zin. Kągi, palauksime, galgi ponios Greslė nėra prasmės pradėti diskusijas be pranešėjos. Mhm. Dag Ingeborg, uh, we hadden eventjes geschorst eh, omdat het... Uh, Sveika atvykusi Ingeborga. Dabar galutinis darbo atvarkės punktas, kurio negalime aptarti be jokios abejonės be, be jūsų, ponė Greslė. Tai yra Olafo reforma. Kaip mes, kaip parlamentas vertiname šią tarnybą. apsikeisime nuomonėmis, dalyvaujant ponui Kessleriui. Ir, aišku, jis galės pakomentuoti anksčiau mūsų išsakytas pastabas. Taigi, ponė Kreslė, žodis jums. Ačiū. Na, atsiprašau, vienu metu visur negaliu sudalyvauti, sako ponė Greslė. buvau agentūros susitikime ten esu atstovė nuo frakcijos. Na, tiesiog tokia jau situacija. Norėčiau priminti, kad koordinatoriai nusprendė po Olafo komunikato, kad e, surenksime šį posėdį ir šiandieną pakalbėsime ne tik apie Olafo reformą, bet taip pat ir apie tai, kaip turėtumėme toliau dirbti su Olafu. Kodėl Olafas, kokia yra teisinė Olafo pozicija, kaip Olafas vertina padėtį. Štai to, į tokius klausimus mes ir bandysime atsakyti, bandysime juos aptarti. Na, aš manau, kad reikia pasinaudoti galimybę ir užduoti klausimą ponui Kessleriui. Kiek pavyko jums restruktūrizuoti Olafą? Mums tai yra ypatingai įdomu. Pusė žmonių turi dirbti su agentūromis. Ar būtent jūs taip ir numatėte e, tą darbą ir kiek žmonių Olafe dirba restruktūrizavimo srityje, taigi kokia šiandien yra situacija? Uh, Mes girdime įvairių gandų parlamente, tačiau norėtumėme mėliau išklausyti jūsų nuomonės, jūsų pozicijas, sužinoti, kaip jūs sprendėte tą klausimą ir labai džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykote ir galėsite apie tai papasakoti. Ačiū, Ingeborga. Čia Českova nori pasakyti, ar dar yra norinčiųjų šiuose diskusijose? ponia Českovo, po to ponas Balčytis. Ir ponas Kesleris tada pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Aš turiu klausimą, kuris yra susijęs su mūsų problema. Aš e, manau, kad Olafui yra labai svarbu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Mes žinome, kad e, Iš vienos pusės egzistuoja valstybių narių duomenų surinkimo sistema, o iš kitos pusės tai, ką išaiškina Olafas, yra perduodama nacionalinėms institucijoms. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės labai gerai bendradarbiauja su Olafu, o kai kurioms kitoms šalims bendradarbiauti yra sudėtinga. Todėl mano klausimas būtų toks. Kaip, kokiu pagrindu tas bendradarbiavimas vyksta, būtent e, kaip būtų galima jį pagerinti, kaip galėtume jį apiforminti formaliai. Turiu galvoje E, reikėtų pakeisti juridinę bazę kovai su sukčiavimu vykdomai per Olafą. Ir e, tas, ta reforma reikštų, kad Olafas turės geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Aš žinau, e, kad viskas, kas vyksta Europos Sąjungoje, Olafe ir kitose, kitose institucijose, yra susiję su valstybių narių valia Kaip jūs įsivaizduojate šios problemos sprendimą ateityje? Ačiū. Sigmantas. E, Ačiū, turiu panas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, gerbiamas e, generalinė direktoriau. Iš tikrųjų, paskutinius pusantrų metų mes diskutuojam apie Olafo instituciją ir buvo įvairių pasitarimų, įvairių teisinių dokumentų pasiūlymų ir Puikiai prisimenam taip pat ir generalinio direktoriaus skirimo procedūrų problematiką. Ir nuo šito laiko jau praėjo pusę metų. Ir natūralu, kad e, vėl iškyla tie patys klausimai, kurie šiandieną arba juos reikės artimiausių metų atsakyti. Tai pirmiausia, paskutinis komisijos pasiūlymas yra, kuriame yra pakeista vietoj derinimo procedūros, e, yra numatoma siūlo lankstesnį ir netokią formalią keitimosi nuomonėmis procedūrą, jūsų požiūris į tai, ar iš tikrųjų nesusilpnins vėl mūsų santykių tarp e, parlamento ir Olafo tarnybos. Koks jūsų požiūris į deminimum e, principo taikymą, nes mes žinom, kad buvo labai daug diskusijų dėl žmogiškų išteklių ir dėl e, bylų trukmės nagrinėjimo klausimo ir taip pat viešųjų pirkimų taisyklių nes per viešųjų pirkimų taisyklių šiandieną sudėtingumą daug lėšų yra e, tiesiog panaudojama ne pagal paskirtį arba turi nusikalstamų požymių. Kaip Jūs e, matote, kur pirmiausia reikėtų e, gerinti viešųjų pirkimų sistemos e, pateikimą? Ir kaip ir buvo pateikta, mane irgi taip pat šiandieną neramina koks vis dėlto Olofo požiūris į tam tikros informacijos e, surinkimą ES valstybėse ir keitimas į šitą informacijos e, principų nustatymų. Turiu omenyje Europolą, Eurojustą, e, Europos audito rūmus ir taip pat specialias tarnybas egzistuojančias ir esančias kiekvienoje valstybėje atskirai narėse. Ačiū. Dank u, Sigmantas. Jens Geijer. Ačiū Zigmentai. Toliau Gair. Aš norėčiau. Tiesą sakant, išvengti labai detalių klausimų, bet tai iš generalinio direktorato atstovų norėčiau sužinoti, kurios Olofo reformos rytis yra jums svarbiausios. Ką jūs labiausiai e, remiate, ką dar reikėtų padaryti. Dėl ponios Gressler pateikto klausimo galėčiau e, jį tik papildyti. Apie tai mes koordinatorių grupėje šnekėjom. Komitete nuomonės išsiskiria dėl to, ar Olafas yra atsakingas už e, parlamentarus ar ne. Aš sakyčiau taip. Ir mes e, apie tai esame girdėję kalbant ne kartą kontroversiškas klausimas e, išlieka toks. Kiek, koks yra OLAF administravimo įgaliojimų mastas? Kiek jis apima mūsų veiklą? Ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę to klausimu. No. Nu. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Ne? Niekas nenori, tada poniai Kreslė dar žodžio nori. Aš pamiršau šitą pasakyti. Praeitą penktadienį taryboje įvyko e, posėdis dėl Olafo reformos. Aš e, darau prielaidą, kad jūs buvo tam posėdėje, ar bent jau savo atstovų nusintėt. Norėtumėm sužinoti, kas toje diskusijoje buvo pasakyta ir kokia jūsų nuomonė. Nuo 2008 metų lapkričio mėnesio nesame gavę jokios nuomonės apie tai iš tarybos, jokių žinių. Todėl aš tik norėčiau išreikšti viltį, kad kai nors metu, per artimiausius e, metus ar dešimtmečius, ta diskusija bus pratesta. Aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs apie tai galvojat. Nekesler. Ponas Kesleris, prašom, neskubėkit. Suteiksiu Jums daugiau laiko negu kitiems. Suteiksiu Jums daugiau laiko negu tada, kai Jūs tardėme, kai buvot kandidatas į generalinio direktoriaus vietą. Šversudar. Ačiū. E, klausimų yra labai daug ir jie yra sunkesni. E, pirmininkas sako, jūs dabar geresnį atlyginimą gaunat, už tai turi daugiau pakalbėti. Apie problemas jūs mane informuosit vėliau, bet kaip tai bebūtų, tai yra mano darbas ir aš nesiskundžiu. Norėčiau su grupuoti jūsų klausimus į tris kategorijas. Jos yra tarpusavėje susijusios, bet skiriasi. Pirmiausia, reforma, reformos procesas ir reguliavimo sutvarkymas. Tai, ką aš įvardinu vidaus peržiūrą, tai yra, ką mes OLAFO institucijos viduje darome, sutvarkydami savo vidaus darbo tvarką. Ir e, Trečia kategorija būtų Olafo ir parlamento santykiai. E, kai kas įvardino, kad tai yra konfliktas, bet aš sakyčiau, kad tai nėra konfliktas, tai yra e, dar klausimas, kuriuo diskutuojama. Iš esmės tai neturėtų būti koks nors konfliktas ar prieštaravimas. Plus dar bus kitų klausimų ir pastabų, kuriuos išgirdau iš kai kuriuo jūsų. Bet trys pagrindiniai yra būtent, trys tokios pagrindinės klausimų kategorijos yra būtent šios. Taigi pirmiausia dėl reformos, dėl reguliavimo. Tiesą sakant, jūsų komitete aš e, jau esu kalbėjęs apie tai, kai dalyvavau jūsų posėdėje ir buvo paprašyta, kad aš sakyčiau savo nuomonę apie komisijos pasiūlymą. Tada sakiau, kad tas pasiūlymas man atrodė geras ir aš jį patvirtinau, nes dalyvavau jo rengime, nors galbūt ir ribotai, nes ką tik tai buvau pradėjęs dirbti. Uh, Bet dar prieš dirbdamas Olaf generaliniu direktorium e, vasario viduryje aš jau buvau e, e, vienai per kitaip įtrauktas į to pasiūlymo rengimą. O vasario mėnesio pasiūlymas buvo beveik baigtas, nes prieš tai dar komisijos atstovai paprašė, kad aš savo nuomonę įsakyčiau ir jie atrodo buvo atsižvelgta. Taigi bendrai aš galiu pasakyti, kad tą pasiūlymą remiu Ir mano bendroji tokia nuomonė yra labai nebloga. E, tas patobulinimas, tai aš ne, nevardinčiau, kad tai yra e, reforma, tai yra tik patobulinimas, tik pagerins dabartinį reglamentą. E, dar išsakysiu bendrų pastabų. Pirmiausia, manau, kad reglamentas yra priimamas ir įgyvendinamas Jau dabar jis bus priimtas e, labai greitai, kai tik tai bus galima tai padaryti, tiesą sakant, kuo greičiau. Ir e, Olafui e, iki šiol tokio neiškumo aplinkybėmis buvo sunku dirbti, nes mes nežinojome, kokia bus juridinė bazė ateityje. Ta pati mes galim pasakyti apie savo partnerius. Taigi mes, ir aš galėčiau detaliau pasakyti, mes jau e, savo jau save e, tarsi sutapatiname su busimuoju reglamentu. Nors mes gal dar detalaus turinio to reglamento ir nežinome, bet komisijos pasiūlymo pagrindų jau žinome maždaug, kaip jis atrodys. Be to sekame diskusijas vykstančias taryboje ir parlamente. Aš norėčiau išreikšti norą negaliu nieko reikalauti, bet aš reiškiu tokį pageidavimą. Bet e, nei nuo manęs, nei nuo parlamento tai nepriklauso. Taigi aš reikščiau pagėdavimą, kad šis reformų procesas užsibaigtų kuo greičiau. Nes dabar jis šiek tiek e, trukdo Olafui dirbti, tas reformų procesas. Antras toks bendro pobūdžio pageidavimas, čia manęs buvo paprašta nuomonė, sakyti, taigi aš jai sakysiu, būtų toks. Šis reglamentas neturėtų būti per daug e, detalus. Komisijos pasiūlymas iš esmės yra šiek tiek detalesnis dokumentas negu dabartinis reglamentas, priimtas 1991 metais. Senasis reglamentas toks buvo gana epizodiškas Galbūt dėl to jis tiek ilgai neturėjo būti keičiamas, nes jis e, gana grubokai buvo surašytas. O dabar e, labai detaliai bus aprašomos e, gynimo teisės, duomenų apsaugos elementai ir panašiai. Prieš daugiau negu dešimt metų šie klausimai nebuvo tokie svarbus, kaip jie yra svarbus dabar. Todėl visai teisinga tas problemas E, išnagrinėti ir reglamente. O dėl kitų aspektų, tokių kaip vidaus e, organizavimas, vidinė struktūra, e, požiūriu reikėtų turbūt nerenkti per daug detalaus reglamento, per daug specifinio reglamento. Manau, kad reikėtų palikti šiek tiek galimybių laisvam judėjimui Jeigu leistumėt, tai aš, e, pavyzdžiui, norėčiau paminėti mūsų santykius su Eurojust ir Europol organizacijomis. Asmeniškai aš nemanau, kad e, tai reikėtų aprašyti labai detaliai reglamente. Reglamentas yra teisės aktas. Be to, Eurojust pats tuoj bus reformuojamas ir galbūt po Eurojust reformos reikės mums tada keisti ir savo reglamentą, jeigu jis bus per daug detalus. Taigi aš tokią nuomonę norėčiau sakyti, jeigu jūs nieko prieš. Ir trečias bendras toks pastebėjimas dėl reglamento yra e, šiek tiek komplikuotesnis ir e, jis gal labiau yra politinis. Aš išvelgiu tendenciją traktuoti Olafą de facto kaip teisminė institucija, kaip tam tikrą teis, policiją ar e, teisminę administraciją, teisminės administracijos instituciją. Ir čia e, sakoma apie teisę į gynybą, apie susijusių asmenų teisę prašyti peržiūrėti e, išvadas, gauti reikalingą informaciją ir panašiai ir taip panašiai. Su tuo aš visiškai sutinku. Ir aš e, jau esu sakęs ir dar pasakysiu, kad Olafe toks reglamentas egzistuoja, jis yra vidinis. Ir e, manau visai gerai, kad e, perkeliama visą tai į teisės akto lygmenį. Tačiau kita vertus, jeigu pagalvosime apie praktinę pusę, E, naujasis reglamentas e, nepavers mūsų prokurorais. Mes turim irgi tam tikrų apribojimų savo veiklai, tarim tam tikras teisės ir taip toliau. Bet e, įgaliojimai suteikiami mūsų tarnybai arba mūsų darbo rezultatų uh, reikšmingumas išlieka toks pat, koks buvo 1999 metais. Taigi gali atsirasti tam tikras disbalansas, jeigu mes elgsimės nepakankamai atsargiai. Reglamentu bus pasiektas toks rezultatas, kad atsiras labai kompleksinis, sudėtingas, detalus aparatas, kuris numatys e, tam tikras ribas, limitus ir garantijas. Skliausteliuose galiu paminėti, kad visa tai tik prailgins tyrimo trukmę. Jokių būdų nesutrumpės tyrimas dėl to. Kita vertus, mūsų įgaliojimai yra tokie patys riboti, kokie buvo prieš daugiau negu dešimt metų. Ir aš nemanau, kad uh, E, nors vienu centimetru pailgės mūsų įgaliojimai. Aš e, esu patenkintas įsigaliojimais, kokios turime, bet jeigu jie būtų padidinti, aš tik apsidžiaugčiau. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie rezultatų galiojimą, rezultatų reikšmingumą, po to, kai bus įgyventas reglamentas ir kai pasibaigs tos procedūros, tai turėsim prisiminti, kad e, liudininkų apklausa bus tokia pat reikšminga, kokia buvo anksčiau. Aš nenoriu sakyti, kad mes prašom daugiau įgaliojimų, bet galbūt būtų galima suteikti daugiau e, reikšmingumo rezultatams. Ir tada tie tyrimai būtų garantuočiau vertinami, gerant aš reikšmingi. Pone Češkova apie tai kalbėjo. Manau, kad e, būtų galima e, rasti būdų, kaip greičiau rezultatų pasiektume, dirbdami su nacionalinėmis administracijomis. Dar vienas pasisakymas dėl reglamento, nebeprisimenu, kas kalbėjo apie tai. E, vadinamasis pasikeitimas nuomonėmis. 11 straipsnio pirma e, A dalis, atsiprašau naujame pasiūlyme. Reglamento 11 straipsnio A dalis. Keitimasis nuomonėmis su institucijomis. Olafo, parlamento, taryba ir komisija. Noriu pasakyti, kad aš nebijau. Priešingai, aš manau, kad būtų labai naudinga Olafo generaliniam direktoriui e, užmėgsti struktūrinį dialogą su pas, pagrindiniais e, suinteresuotais asmenimis ar institucijomis, tai yra parlamentu, komisija ir taryba. Be kita ko ir dėl to, kad minėtoji deminimis politika e, ateityje įgaus dar didesnį reikšmę. Ir čia aš atsakau kitą klausimą. Anot e, komisijos pasiūlymo taip bus. Daugiau nebebus vadinamosios diminimis politikos, mes tą terminą e, naudojame institucijos viduje, bet jis turbūt nėra pats tinkamiausias. E, daugiau bus galvojama apie tyrimų prioritetus ir atitinkamą prioritetų išskirimo politiką savo tyrimuose. Tai yra rimta problema Ir aš manau, kad kiekvienais metais reikėtų apie tai kalbėtis su, su kitomis interesuotomis institucijomis. Ir tai turi būti daroma kuo viešiau ir skaidriau. Tai būtų naudinga pačiam Olafui. Aš nebijau tokio keitimosi nuomonėmis. Tačiau formuluotė turi būti atidžiai peržiūrėta. Taigi, ne komisija ir ne parlamentas ir ne taryba E, pasakys Olafui, e, ką tirti ar netirti. Jeigu tai pasitiktų, Olafas taptų tam, politinė, tam tikrų politinių institucijų ginklu. Bet iš principo, kaip jau dabar parašyta, aš sutinku su struktūrinio dialogo galimybė, skaidraus viešo dialogo galimybė tarp Olafo ir e, visų pagrindinių suinteresuotų institucijų. Tiesą sakant, man būtų kur kas e, geriau, jeigu tas dialogas vyktų iš karto su visomis institucijomis. Kad viename renginyje mes galėtume su visais pasitarti. Ir paskutinis e, pastebėjimas dėl reguliavimo. Pone Gressler klausė dėl tarybos Aš neturiu pačios naujausios informacijos apie tai, kas vyksta, bet kiek aš žinau, šiandien buvo parengtas tarybos tarnybų projektas, kuris yra išviešintas. Kita diena jis bus pateiktas koreper, taigi aš įsivaizduoju, kad ir jūsų rankas jis pateks gana greitai. Girdėjau, kad porą trejatas aspektų ten galės būti Bet aš čia nesakau labai tvirtai, nes neturiu tiesioginės informacijos. E, taigi, poros retas e, aspektų gali būti problematiški. Kažkas manęs klausė apie tai, nebeprisimenu kas, gal ponas Balčytis, dėl keitimosi duomenimis su valstybėmis narėmis. Taip, ponas Balčytis apie tai klausė. Taryboje buvo labai daug kalbama apie keitimąsi duomenimis su trečiosiomis šalimis Jei leistumėte, aš dar norėčiau pridurti, nes keitimas duomenimis su tarptautinėmis organizacijomis. Man tai atrodo dar svarbiau. Turiu galvoje Junktinės tautas, Pasaulio banką. Tai organizacijos, su kuriomis mes labai aktyviai bendradarbiaujame, atlikdami savo tyrimus. Nes e, tokios organizacijos kaip Junktinės tautos ir ES bendrai labai daug bendradarbiauja pastaraisiais metais. Taigi kartu su jais turime vykdyti tyrimus. Šis klausimas yra labai jautrus, kaip aš suprantu. Aš e, noriu pasakyti, kad keitimasis duomenimis yra gyvybiškai svarbus mums. Keitimasis duomenimis tarp Olafo ir valstybių narių teismų ir policijos yra labai svarbus, kaip ir keitimasis duomenimis tarp Olafo ir uh, E, tardymo institucijų, tyrimo institucijų, panašių į Olafą, tarptautinėse organizacijose, tokiuose kaip Junktinės tautos. Taip pat, nors e, gal e, šis klausimas yra šiek tiek kitoks, turėtume galvoti apie domenų keitimąsi tarp Olafo ir trečiųjų šalių, policijos ir teismų institucijų tai šiek tiek kitoks e, klausimas, nes greičiausiai e, trečiosiuose šalise duomenų apsaugos taisyklės nėra tokios pat kaip ES. Tarp valstybių narių, keisdamėsi duomenimis, mes nesudarėme su jokiomis problemomis. Ir jokių sunkumų čia neiškyla. Aš žinau, kad duomenų apsauga bendrai ES yra labai jautrus klausimas. Tačiau, kai kalbame apie duomenų apsaugą, mes turėtume nepamiršti, kad esame tyrimo institucija ir kai keitimasis duomenimis e, yra reikalingas, mes stengiamės e, tos duomenys gauti. Praeitą savaitę mes sutikome su Europos duomenų e, apsaugos priežiūros tarnyba. Jie mums suteikia labai daug konsultacijų, tačiau akivaizdu, kad apie tai yra kalbama ir taryboje. Laukiame e, jūsų darbo sprendimų su dideliu susidomėjimu ir aš tikiuosi, kad e, diskusijos čia įvyks ir jūs visi suprantate, kaip svarbu yra greitai ir e, e, nesunkiai keistis duomenimis su tyrimų institucijomis Olafui. Kas kita yra bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Ir aš čia jau perinu prie ponios Češkovos klausimo susijusio su ankstesnė tema. Šis klausimas yra labai svarbus, nes e, mes dirbame, atliekame tyrimus, bet sprendimus priima ne Olafas. Sprendimus greičiausiai priima arba Europos institucijos, arba e, valstybių narių teismai. Mes atliekame tyrimus ir perdodame rezultatus kitiems, bet tai yra Olafo vidinis reikalas. Olafas stengiasi nacionalinės institucijas įtraukti kuo greičiau, bet gal apie tai šiek tiek vėliau pašnekėsiu. O dabar grįžtu prie valstybių narių. Galbūt reglamente būtų galima ką nors apie tai pasakyti, kaip aš anksčiau minėjau. Galbūt reikėtų daugiau reikšmingumo suteikti mūsų tyrimams. Bet galbūt pačios valstybės narės galėtų paskirti arba bent jau nurodyti mums tam tikras kompetitingas nacionalinės institucijas, su kuriamis mes galėtume palaikyti ryšį. Reglamente yra e, konkretus straipsnis siūlomas, mes jį visiškai remiame. Su kuriomis valstybėmis narėmis, e, ypač naujosiomis, yra labai lengva tai daryti, nes iš naujųjų buvo reikalaujama, kad jos tai padarytų prieš įstodamos į ES. O su kitomis yra gana sudėtinga, nes ten yra, pažiūrėjau, keletas policijos pajėgų. Yra kokie nors skirtingi nacionaliniai teisės, e, tos valstybės narės viduje egzistuoja federalinė sistema. Aišku, tai yra viskas gerai, bet mums, mūsų veiklai tai nepadeda. Aišku, kiekvienoje valstybėje narėje mes norime turėti tokį nacionalinį kontaktinį tašką, su kuriuo palaikytume ryšį. Dėl mūsų vidaus peržiūros. Uh, Keliais žodžiais, mes negalime turėti daugiau išteklių ir, tiesą sakant, uh, Aš mielai susilaukčiau jūsų prieštaravimų dėl to, tačiau ko gero taip nebus. Ir kadangi mums reikia e, viską veikti efektyviau ir greičiau, vykdant tyrimus, mums reikia ir daugiau išteklių, kaip man priminė ponia Greslė, beje, ne tik ponia Greslė. Reikia daugiau išteklių tyrimams. Kadangi aš tų išteklių padauginti negaliu, tačiau aš apie tai užsiemiau jau prieš e, kelis mėnesius. Tai yra ne vien tik tai klausimas susijęs su žmonių užsimančių tyrimais padvigubinę. Kalbėdamas apie žmonės, aš kalbėjau ir apie išteklius, tai yra ir laikas taip pat. Tai yra, reikėtų atlaisvinti tyriejus nuo tam tikro nebūtino darbo. Ir tam tikrą prasme Olafą atlaisvinti nuo to nebūtino darbo. Jeigu aš atmešiau kažką, ko me, ką, ką mokomės darbą užsiemėme, kas nors pradėtų skūstis, galbūt parlamentas, pavyzdžiui, visa atskait, ataskaitų veikla. Taigi, štai ką aš bandau padaryti. Bandau pakeisti vidaus taisyklės ar procedūras, tyrimų procedūras. Turime ganai, ganėtinai perteklinę procedūrą iš išaugus metų, metais, metų metams bėgams, kuri nėra nuosekli, stebėjimo, koordinavimo bylos, paramos bylas, vertinimą ir tyrimus. Beje, visos bylos, apie kurios girdite statistikoje, tai kalbama ten tik apie tyrimo etapą. Tai yra galimas tyrimo etapas. Jis ne visada yra toks. Ir tai yra tik tai galutinė dalis. Mes norime labai smarkiai supaprastinti vidaus procedūras, kad daugiau laiko būtų galima skirti tyrėjams atlikti tikrai tyrimą, daugiau skaidrumo. Duomenys, kuriuos gausite ar kuriuos mes pateiksime, bus daug patikimesni, taip pat ir dėl bylų trukmės. Dar be to vidoj, viduje mes e, imsime skirti, ko dabar nėra, dvi Olafo užduotis, dvi realias užduotis - tyrimai ir politikos kūrimas, kai kalbama apie kovas su sukčiavimu. Taigi turėsime e, du tyrimo direktoratus su daugiau žmonių, turėsime politikos direktora, direktoratą, turėsime paramą tyrimų direktoratui ir administravimo direktoratą. Tai yra trys direktoratai skirti tyrimams, vienas direktoratas skirtas politikai ir vienas administracijos direktoratas. Žalgybinių domenų klausimas ir tolesnių veiksmų klausimas. kuo šiuo metu užseima beveik šimtas žmonių, bus supaprasmintas, sumažintas. Taigi mes, aišku, stebėsime bylas po mūsų tyrimo, tačiau kitokiu būdu daugiau e, atsakomybės suteiksime išlaidas e, vykdantiems e, direktoratams. Tačiau tik tai sutikdami jiems galę domėtis kitomis vykstančiomis bylomis ir Beje, mes taip pat įvertinti ir 10-mečio bylas užbaigtas valstybės narėse. Turime tyriejų, kurie domisi tomis jau užbaigtomis bylomis. Na ir paskutinis dalykas mūsų vidaus peržiūra yra centralizuotos kyriaus įkūrimas, kur patektų visa ateinanti informacija. Mes net kol kas neturime jokios politikos skirtos e, gaunamai informacija. Ta informacija pakliūna atsiktinai vienam ar kitam tyrėjui, generalinis direktorius nėra apie tai informuojamas ir sprendimas pradėti bylą ar nepradėti bylą nepriimas centralizuotame taške, tačiau atsitiktinai konkretaus kažkurio tyrėjo ar skyriaus. Tokiu būdu neįmanoma e, įdėkti tyrimo, tyrimų prioritetų politikos. O to reikalaus naujasis reglamentas. Ir tai yra geras vadybinis vaidmo. Taigi, rezumuojant, greitesnės, paprastesnės vidaus procedūros tyrimams, siekiant e, išlaisvinti išteklius tyrėjams ir laimėtiems laiko tyrimui atlikti ir jį sutrumpinti, daugiau žmonių skirti e, tyrimų direktoratui iš e, žvalgybos užduočių ir finansinių tolesnių veiksmų užduočių. Tas užduotis išlaikysime, tačiau e, jas vykdysime paprasčiau, daugiau skirti dvi svarbiausias Olafo užduotis, tai yra moks, e, tyrimus ir politikos, e, kovos su sukčiavimu politikos plėtojimą. Daugiau skaidrumo skaičiai, kuriuos gausite apie mūsų darbuotojų skaičių, išteklius, tyrimų bylas, bus daug skaidresni. Ir tai būtų vidaus peržiūros tikslai. Na, tokios peržiūros tikrai labai reikia ponia Greslė užsiminė tai, kad ne visi Olafe galbūt, jei teisingai supratau, e, būtų įtraukti. Aš klausiausi įvairiomis kalbomis, kad geriau suprasčiau. Na, galiu Jums parlamentui pasakyti, kad mes iš tiesų įtraukėme visus Olafo darbuotojus į šią veiklą jau galėjome užbaigti visą procesą, jau galėjau pateikti Jums šiandien dokumentus apie atliktą darbą. Tačiau to nepadarėme dėl to, kad visų pirma norime įtraukti visus. Kaip aš tai darau? Kaip e, tokią demokratiją įvesti tarp 500 darbuotojų? ir tą, tą užduotį atlikti vienam, aišku, sunku, reikia motivuoti visus. Mes surengėme visų keturių direktoratų susirinkimus ir rengėme susitikimus su visais 22 skyriais. Kiekvienas e, susitikimas, kiekvienas posėdis trunka pusę darbo dienos, bent 3-4 valandas, padauginti iš 22 turiu pasakyti, kad man dar liko sustikti su keturiais skyriais. Vyko du sustikimai visą dieną. Galbūt pane Greslė kalbėjosi su tais, su, su kurios dar aš nebuvau susitikęs. Be to įvyko keletas direktorių sustikimų ir du vidutinės grandies vadovybės E, sustikimai, tai yra direktorių ir vadybininkų vidutinės grandies sustikimai. Taigi aš tikiuosi, kad na, pirmąjį projektą dėl vidaus organizacijos, dėl vidaus procedūrų ir e, finansinio tolesnių veiksmų parengsime Liepos pabaigai, baigę tas konsultacijas. Po to su šiuo dokumentu. Jau kitą savaitę pradėsime konsultuotis su priežiūros e, komitetu, komisija, galbūt taip pat ir parlamentu, galiu atsiųsti šitie komentai ir parlamentui. Ir iki metų pabaigos sieksime jį įgyvendinti. Na ir paskutinis dalykas dėl parlamento ir Olafo atveju, atvejo, tai pirmiausia pasakysiu, kad aš tikiuosi, kad tai nėra konfliktas, nors kol kas e, jis ir primena konfliktą, tačiau reikalas e, dar atviras. Tikiuosi, kad vieni kitus suprasime ir aš tikrai sveikinčiau apsikeitimą nuomonėmis, e, kaip ir šis šiandien. Jūs klausėte manęs, kokiu pagrindu aš nusprendžiau pradėti šį tyrimą. Man tai yra visiškai akivaizdu. Yra tarpinstitucinis sustarimas, kurį, kurį pasirašė 29 metais komisija, parlamento pirmininkas ir tarybos pirmininkas, kuriame sakoma, kad Olafas turi įgaliojimus tirti darbuotojų ir komisijos narių, net jeigu nėra finansinio intereso nustatyta ar pavojus finansiniams interesams, e, visus e, rimtus pažeidimus. Šis tarp institucinis susitarimas minimas 1073 e, reglamente, jo preambulėje. Ir jis buvo įgyvendintas Europos parlamente, man atrodo, 29 metų lapkričio mėnesį. Neatsimenu, 11 ar 14 procedūrinių taisyklių straipsnėje, kur sakoma labai aiškiai, kad bet koks e, rimtas nusižengimas, net jeigu jis nieko nebu, neturi bendro su ES finansiniais interesais, atliktas ar darbuotojo, ar institucijos nario, turi būti perduotas ir tirtas Olafo. Taigi, man buvo visiškai, man, mūsų teisės tarnybai ir komisijos teisės tarnybai, su kuria konsultavomės, buvo aišku, kad mums nelieka pasirinkimo. Mes privalome pradėti tyrimą dėl kažkokio viešmoniškiausio atvejo. Jis nebuvo nu- nukreiptas prieš kažką nors asmeniškai. Mes tyrėme problemą, kurios mes nesukūrėme. Mes perskaitėme laikraščiuose ir turiu Jums pasakyti, aš gavau raštišus kelių parlamento narių kvietimus, klausimus Ką Olafas daro? Aš ne dėl to pradėjau tyrimą, aišku, bet dėl to, kad teisinis pagrindas mums e, nieko daugiau neleidžia daryti, mes privalome tai daryti. Kitas klausimas, e, kurį, į kurį dabar čia negalėčiau atsakyti, Ar aš noriu tai daryti, ar manau, kad tinkama, jog Olafas tai daro. Aš nežinau, jūs esate teisėkuros institucija, jūs galite pakeisti taisyklės. Aš jokios nuomonės apie tai neturiu. Tačiau ne pirmą kartą mes tyriame e, parlamento narių veiklą. Ir anksčiau niekas nesiskundė. O klausimas dėl galimo, galimos, galimo žalos nebuvimo finansiniams interesams. Tai yra tyrimo rezultatas. Iš pradžių to negali žinoti, kaip galima iš anksto pasakyti, kad finansinės reikšmės šioje byloje nėra pradedi bylą ir tuomet pamatai, kaip yra. Antra, tai nėra interpretacijos dalykas, tai yra aiškiai pasakyta tarp institucinėme sustarime pasirašytame 99 metų kovo mėnesį, jeigu neklystu. Ir parlamento procedūrinėse taisyklėse kad mes turime įgaliojimus tirti e, tam tikrus dalykus, net jeigu e, nėra finansinio pažeidimo. Aš turiu pasakyti, kad mano kuklė nuomonė, ponas Buzikas yra neteisus. Ir aš, tai nėra vien tik mano nuomonė, tačiau aiškiai ne visi laikosi tokios nuomonės. Tačiau aš e, pagal taisyklės turiu būti nepriklausomas ir prisėmiau savo atsakomybę, tačiau aš manau, kad aš turiu tinkamą teisinį pagrindą. Tačiau aš mačiau, kad raštiška parlamento pirmininko pozicija buvo visiškai skirtinga, visiškai skirtinga. Po trijų savaičių trečia nuomonė buvo visai kitokia. jeigu leisite tai pasakyti, aš labai švelniai į visą tai žiūrėjau, aš nenorėjau jokio konflikto, nenorėjau ir nenoriu. Tačiau, aišku, jeigu būčiau norėjęs sukelti konfliktą, tai man būtų buvę lengva atsakyti į pono Bunis Buzako deklaraciją, sureaguoti į tai. Aš to nedariau. Dabar aš, manau, turiu baigti, tačiau esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus. Ačiū. Bedankt voor deze eh, zeer uitvoerige uh, reactie. Uh, ik... Dėkoju. Ar būtų. Dėkoju labai už išsames pastabas, paaiškinimus. Posėdį turėsime, turėsiu nutraukti iki prieš pusę šešių, nes pusę šešių vyks, įvyks koordinatorių posėdis. Pane Greslė nori pasakyti, prašau. Ačiū. Norėčiau. Na, iš principo nenoriu komentuoti Olafo reglamento. Tik pasakysiu, kad e, struktūrinis dialogas yra ne tai, ko nori komisija. Vokietijoje mes sakome, jeigu nežinai, ką daryti, tai įsteig darbo grupę. O struktūrinis dialogas man ir tai ir primena. Tai tokia nesaistančia darbo grupė. O Olafo atveju mes norime privalomų rezultatų. Na ir grįžtant prie komisijos versijos, galiu Jūs pradžiuginti, kad Olafo versija mums yra priimtinesnė. Na ir Olafo ir parlamento santykiai dėl narių finansinių interesų tyrimu. Mes manome, kad Olafas yra už tai atsakingas ir remiame jo darbus. Tačiau, kalbant apie politinius įgaliojimus, čia panašu, kad buvo sumokėti pinigai tam, kad būtų pateikti pakeitimai ir tai su finansiniais interesais kaip ir nėra susiję. Tiesiog susiję su politiniu atstovavimu ir uh, tai jau yra susijęs su politiniais nario įgaliojimais. Ir aš čia būčiau atsargesnė, nes nenorėčiau, kad komisija ar Olafo pareigūnai kas dvi dienas ateitų į mano biurą ir tikrintų mano dokumentus. Taigi aš manau, kad reikia tiesiog pagalvoti ir apie politinės pasiekmes, kaip, kaip elgti su jomis. Ir jeigu tikrinami biurai, lankomasi biuruose. Aš manau, kad čia reikia elgtis e, atsargiai. Ir reiktų daryti skirtumą tarp finansinių interesų ir politinių įgaliojimų, politinio mandato, nes šiuo konkrečiu atveju e, parlamentarai turi mažiau teisų nei paprasti piliečiai ir tai yra neteisinga. Mes turime ir parlamentinį imunitetą ir reikia ir apie tai pamastyti. Na ir norėčiau vieną atvejį aptarti. Buvo komisaras, kurį pakvietė Rusijos įmonė, jis ten lankėsi atostogų metu ir iškart po to, netrukus po to, ta įmonė gavo specialią prieigą prie ES rinkos. Gavo palankų statusą. ES mastų tyrimų nevyko, Ir aš dėl to labai apgailestauju, nes, na, tikiuosi, kad šiuo metu tokių dalykų daugiau nenutiks ir man įdomu, ką jūs apie tai manote. Ir kalba neina vien tik tai apie parlamentarus, bet ir, ir, ir komisiją. Ir man įdomu, kas, kas vyksta ir kitose institucijose. Taigi, kalbant apie Olafo teisės įgaliojimus, tose srityse, kurios yra labai aktualios e, mūsų darbui, bet nesusijusios su pinigais. Man įdomus būtų jūsų paaiškinimas. Pone Audy, norite pasakyti? Kalbėtas kalba ne į mikrofoną. Trumpai norėčiau pasisakyti. Išklausiau to, e, ką sakė ponas Kessleris, kad parlamento pirmininkas nėra teisus E, dėl to, kas kontroliuoja ką, dėl valstybių skolos ir panašiai, ir ar tai yra e, kvalifikuotojai dauguma ir panašiai. Tačiau mes puikiai žinome, kokios e, teisės turi būti pritaikomos šiame parlamente. Čia yra tokia asmeninio pabudžio pastaba. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Paskutinė galimybė šiandieną. Ar yra norinčių? Jeigu ne, tuomet ponas Kesleris e, penkioms minutėms gauna žodį. Aš manau, kad Europos parlamento pirmininko nuomonės, bent jau tos, kurios yra man paskelbamos viešų pareiškimų ir dviejais laiškais dėl mūsų kompetencijos šiame nugarsėjusiame, nugars, išgarsėjusioje byloje yra neteisingos. Aišku, mano nuomonės nėra svarbesnės nei, nei jo, bet jeigu norite sužinoti mano nuomonę ir nuomonę be kita ko aš viešai jau paskelbiau raštu jam, mano nuomonė yra štai kokia aišku, Europos parlamento pirmininkas turi teisę tą padaryti, parlamentas irgi gali keisti taisyklės, kada panorėjęs, jas interpretuoti. Bet taisyklių interpretavimas ir mano darbas, ir mano atsakomybė. Taigi dėl to ir aš išsakau savo nuomonę. Pone Greslė kalbėjo apie šiek tiek kitą, bet susijusį klausimą sutinku su jumis. Tai yra labai svarbi problema, ta, kurią jūs palėtėte. Tai nėra mūsų kompetencijos klausimas, bet tai, tai yra jūsų mandato dalis. Aš irgi buvau parlamento narys. Ir galbūt dėl to aš irgi puikiai suprantu jūsų darbą ir pritariu jums, sutinku su jumis, jūs turite mandatą ir jūsų mandatas negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai įtakojamas. Tai yra didelis, didelė problematika. Ir mes e, tuo pasirūpinome. Aš e, detaliai to nepadariau, bet visuomet čia atvykdavau nusiteikęs mandagiai visuomet kreipdavomės į generalinį sekretorių, laukdavome ištisas dienas. Aš nusinčiau tyrėjus, po to juos susigražinau, kai pasikalbėjau su parlamento generaliniu sekretoriumi, kadangi jis paprašė laiko, paprašė laiko, e, per kurį parlamento pirmininkas priimtų poziciją. Mes tą ir padarėme, po to aš asmeniškai iš anksto jį informavau. Čia du, tris kartus lankiausi, kalbėjausi su generaliniu sekretoriumi ir jį informavau iš anksto prieš imantis bet kokių veiksmų, taigi nebuvo tai, apie tai nepaskelbta. Bent jau mes savo ruoštų tikrai viską darėme skaidriai ir bendradarbiavimo dvasioje, ir maloniai, ir mandagiai, kaip ir reikia elgti su institucijomis, bet to nepa, man nepakako. Ir aš pateikiau jums ir konkrečių pavyzdžių. Vienas iš keturių parlamentarų, jūsų kolega, kuris e, buvo apšmeištas e, laikraštyje. Jis teigia, kad yra pasirengęs priimti tyrėjus į savo biurą esant jams ir jo advokatams ir sutinka kalbėtis, kad iš jo būtų įmamas interviu, o po to staigais gavo kitokį patarimą jūsų kolega. Ir galiausiai jis jau leido atlikti tyrimą. Ir mes jį, jo kaltinimus panaikinome absoliučiai. Tokie yra tyrimų rezultatai. Mūsų tyrimo rezultatas buvo štai koks. Mes atmetėme visus kaltinimus. Paskelbėme, kad jis yra nekaltas ir buvo visiškai neteisingai apšmeištas laikraščio. Štai kokie, koks rezultatas. Dabar gavau laišką iš kitų mm, parlamentarų, buvusių parlamentarų, kurie dabar jau irgi nori bendradarbiauti. Bet pradžioje aš gavau ne tik tų parlamentarų laišką, bet ir parlamentarų, kurių prašėme kaip liudininkų pas, pasikalbėti, jie atsisakė bendradarbiauti tai visiškai nesusijęs su įgaliojimais, nesusijęs su mandatu ar mandato apsauga ar imunitetu. Prieiga prie biurų numatyta reglamente ir sprendime, tarp institucinėme sprendime, tačiau sutinku, kad kai kalba eina apie parlamentarus, reikalingi tam tikri apribojimai, reikalinga atsižvelgti jūsų mandatą. Ir mes buvome pasirengę laikytis mandato reikalavimų ir prieiga prie biurų buvo įmanoma tik ribota. Atsižvelgiant į tai, ką buvo pasirengęs pasakyti pats parlamentaras tuo klausimu. Ir mes turime būdų ir priemonių, kaip galime apsilankyti biure konkrečių tikslų Ir tai buvo padaryta Austrijos parlamentaro atveju, kai nacionalinės teismų institucijos to pareikalavo. Ir nacionalinės teismų institucijos yra kur kas griežtesnės nei Olafas. Mes tą padarėme kartu su nacionalinė teisminė institucija, taigi aš manau, kad tą problemą galima išspręsti, bet norėčiau, kad jūs žinotumėte, kad bet koks sprendimas, aišku, sprendimą jūs galite priimti bet kokį, jūs esate teisėkuros atstovai, sprendimą reikia priimti labai atsargiai, nes tai gali turėti padarinių ne tik parlamentui, bet ir Olafui ir komisijai, nes mes dirbame tuo pačiu pagrindu ir su komisija, ir su kitomis agentūromis, ir visomis kitomis institucijomis. Tai jeigu, jeigu, tarkim, negali būti atliekamas vidinis tyrimas parlamente, tai negali jis būti atliekamas ir bet kurioje kitoje institucijoje. Taigi jūs primate tokį sprendimą, pirmininkas. Ačiū labai. Norėčiau visiems padėkoti už pasisakymus šiandieną. Tie, kurie nedalyvaus koordinatorių posėdėje, prašau išeiti, na, po dviejų, trijų minučių e, pradėsime koordinatorių posėdį.